Colleagues, um, I'm just going to begin uh, with the announcements. Don't worry, I won't begin with the votes until everyone is settled. Vertėjai apgailestauja, kad turės informuoti, jog dėl vykstančios Europos parlamento administracijos vadovais ginčio dėl primestų vertėjų darbo sąlygų paskelbtas perspėjimas dėl streiko. Dėl to kyla pavojus, jog nukentės paslaugų nariams ir Europos piliečiams kokybė. Dėja dėl vykstančio ginčio dėl darbo sąlygų, vertimo paslaugų teikimas šiame posėdėje bus nutrauktas 21 val. 45 min. kaip ir numatyta posėdžio darbo atvarkėje. Uh, Kolegos, darbo atvarkės tvirtinimas. Turime 2.1 naują punktą balsavimas dėl teksto, dėl kurio sustėta per tarp institucinės dėrybas, dėl Europos didelių informacijos technologijų sistemų valdymo. Balsavimas įvyks netrukus ir jeigu niekas neprieštarauja, darbo tvarkę laikysime patvirtintą. E, kalbų režimas nėra vertimo danų, maltų ir airių kalbomis. Toliau bus e, koordinatorių rekomendacijų patvirtinimas e, yra ir deleguotusios teisės aktų ir man nusus, kol viską perskaitysiu, bet prašyčiau jūsų išklausyti. Pranešėjų skirimas. Visų pirma, Silvija Ivon Kaufman iš Sosdemų paskirta renkti pranešėją dėl pasiūlymo priimti tarybo sprendimą dėl daugybės klausimų susijusių su integruotu saugumu bei e, kitais aspektais susijusiais su futbolo žaidynėmis ir kitais sporto renginiais. Pone Kijengė, per skirtą renkti pranešimą dėl reglamento, dėl Europos e, imigracijos ryšių pareigūnų e, tinklo kūrimo. E, reglamento peržiūros. Cecilija Vikstrom išaldė frakcijos, paskirta kolegos salė triukšminga. Susieskite, bet aš pats savęs negirdžiu. Cecilija Vikstrom išaldė frakcijos paskirta pranešėja renkti pasiūlymą dėl reglamento, keičiančio reglamentą dėl e, statistinių duomenų apie migraciją ir tarptautinę apsaugą. Martina Ardeson paskirta pranešėja dėl, e, dėl pranešimo dėl e, sutarties nuostatų susijusių su es pilietybė įgyvendinimo. Dėl, komisij, dėl klausimų komisijai ir tarybai dėl gairių valstybėms narėms dėl 2002-9 tarybos direktyvos įgyvendinimo dėl humanitarinės E, pagalbos veiksmų e, kriminalizavimo uždraudimo. Po koordinatorių sprendimo 2016 gegužės 24-ąją renkti rezoliuciją dėl e, migrantų gabenimo ir baudžiamųjų nu, sankcijų numatymo už humanitarinę paramą teikimo Liepos plenarniai sesijai Nu, nu, nutarta teikti klausimą žodžiu. Tas klausimas bus pristatytas pirmininkų suigai, e, siekiant įtraukti jį į Liepos mėnesio e, plenarinę darbotvarkę. Ar komitetas pritarė šioms rekomendacijoms? Pone pirmininkė, aš prieštarauju darbui vien tik tai anglų kalba, man atrodo. Tokia tai teisė mano įtvirtinta 158 e, straipsnio pirmoje dalyje. Ir aš perduosiu šį prašymą pirmininkus, taigi tiems, kurie nesiklausė, noriu pasakyti, kad e, tai e, darbas tik anglų kalba susijęs su direktyva dėl humanitarnės paramos aktų krimin... numatymo būdžiamųjų sankcijų už humanitarnę pagalbą. Kitos rekomendacijos tikiuosi yra patvirtintos. Toliau deleguotosios teisės ir gyvendimo aktai. Vėlgi turiu viską perskaityti, sako pirmininkas. Prašau kantrybės. 2016 e, gegužės 7 komisija patvirtino naują deleguotojį aktą, e, pakeičiantį direktyvą 849 dėl techninių standartų, dėl kai kurių klausimų parlamentas gali paprieštarauti per keletą savaičių. Toliau yra pranešimas dėl e, deleguotojo teisės akto, dėl e, narkotikų prekursorių. Taip pat Birželio 8-ąją parlamentas gavo du komisijos įgyvendimo sprendimus. Vieną sprendimą dėl vienodo pavyzdžio e, apsigyvenimo leidimų trečiųjų šalių piliečiams, taip pat dėl biometrinių duomenų ir kitų kelionės dokumentų. Šių gyvendinimo aktų e, turinys bus perduotas visiems Libe nariams per e, Libe aplinkrašti Birželio 15-ąją. Įgyvendinimo data numatyta birželio 22. Jeigu kas nors turite kokių nors prieštaravimų, prašau informuoti sekretariatą iki 2016 birželio 22. Ir prašau visų pasiruošti balsavimui, pas, paruošti savo balsavimo korteles, nes balsavimas netrukus pasi, prasidės. Pone Weidenholzer. Pone Weidenholzerio kortelė balsavimo yra pakeliui pas jį. Ar visi turi balsavimo korteles? Arba jeigu tos kortelės yra plenarinėme posėdėje, pasirūpinkite, kad jas turėtumėte. Aš sutrumpinau pranešimą apie deleguotusios teisės aktus ir prieš užbaigdamas pranešimų skaitimą noriu informuoti, kad yra dar vienas klausimas dėl migrantų. Viduržėme jūros e, e, regione. Pone Metsola, ačiū. Mes vėlgi kalbame apie labiausiai pažydžiamus planetoje žmonės, o ne apie tuos, kurie šį savaitgalį buvo išnaudoti politinėse varžybose. Po to, ką išgirdome šiandien plenarinėme posėdėje, manau, tikrai e, dera tą klausimą aptarti ir aiškiai pasakyti. Ministras Salvini puikiai žino savo prievalės pagal tarptautinę teisę ir jis nusprendė jas ignoruoti. Tai buvo tikrai kažkas tokio. Matėme, kaip, kaip viskas vyko. E, išalkę, e, išsekę žmonės meldėsi, kad, kad būtų išgelbėti. E, Tai ne Italijos ar Maltos klausimas. Iš tikrųjų, tokius klausimus galime išspręsti tik tai tuo atveju ES imsis vieningų veiksmų. Ir būtent mes čia šioje salėje galime užtikrinti, kad tai įvyktų. Tai bus mūsų Europos vertybių puoselėjimo išbandymas. Mes turime toliau bandyti uh, imtis veiksmų ir pasiekti, kad e, rimti sprendimai, kurių parlamentas reikalauja daugelį metų, būtų primti. Pavyzdžiui, užtikrinti, kad Dublino sistema e, pri, užtikrintų solidarumo demonstravimą iš visų valstybių narių. Tuo aš baigsiu. Taip pat turime kovoti su gabentojais žmonėmis. E, taip pat reikia mūsų atstovų visur. Negalime apsimesti, kad nieko nevyksta saugumo srityje ir turime mąstyti apie ilgalaikės perspektyvas Afrikoje ir skatinti investicijas tame žemynė. Šį kartą įsikišo Ispanija, bet ateityje, jeigu niekas nesikeis, vėl ministrai turės viską spręsti, bet turime kažką padaryti dabar. Um, yeah, I, I particularly... Aš nenorėjau pradėti diskusijų vėl. Na, tai, ką pasakė ši ponė, iš tikrųjų buvo taip įkvepiant, tokia, įkve, toks įkvepiantis dalykas, norėčiau dar sėki viską išgirsti. Na, kolegos. Kolegos, dėl, dėl tvarkos, prašom, ponia Metsola. E, ką tik išsakė savo nuomonę. Ir kolegos, ypač tie, kurie paprastai nesilankote Libe komiteto posėdžiuose, prašyčiau laikytis tylos. Pone Metzola, uh, E, norėjo pasisakyti e, šio klausimu, suvokdama, kad e, galbūt šis klausimas nebus diskutuojamas plenarinėme posėdėje, bet dabar trečiadienį jis bus įtrauktas į diskusijas. Kaip visi žinote, mūsų komitetas labai rėmė šį klausimą ir uh, Mm, manau, kad daugelis šio komiteto narių irgi dalyvaus šiuose diskusijose trečiadienį, e, kur kai bus kalbama apie Viduržėmę jūrą ir e, migrantus joje. Dėkoju. Kolegos, dabar pereikime prie balsavimo. Turime du e, balsavimo klausimus. Pradėsime nuo balsavimo dėl Europos didelio masto informacijų technologijų sistemų e, valdymo. Pone Makovei, žodis jums. E, e, dėkoju. Šiandieną šis ES IT reglamentas yra reglamentuoja agentūrų darbą, kurios valdo e, Europos duomenų serverius. E, čia kalbama apie saveikumą. E, šiandieną nėra normalu ieškoti po dešimt duomenų bazių šitų duomenų. Kaip tik būtų natūralu ir įprasta vienu įpū surasti šios duomenys ir atlikti duomenų paiešką. Mm, ir Kaip tik e, šie duomenys yra susijęs su jautriais klausimais, kaip e, terorizmas, e, neteisėta migracija ir taip toliau. Aš dėkoju kolegoms, su kuriems dirbame, tačiau dabar galtinis rezultatas yra labai teigiamas. Dėkoju. Taigi pradėkime balsuoti. Has everyone voted? Everyone. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. 47 už, 4 prieš ir 6 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar pereikime prie kito balsavimo. Tai yra ES ir JAV privatumo skydo užtikrinamas apsaugos tinkamumas. Pradėkime balsuoti. Uh, Mrs. Griesbeck, please. Pone Grisbek, žodis Jums. Prašau. Dėkoju pirmininkė, dėkoju mielas Klodai. E, dėl šio balsavimo Alde norėtų papildyti 87 pakeitimą, kurį pateikė mūsų kolegė Sophie Innetveld. 87 pakeitimo pradžioje būtų pakoregavimas atliktas jūs turite balsavimo sąrašuose 24a punktą, angliškai perskaitysiu. US is fully compliant by 1 September 2018. Merci, monsieur. Ačiū, toks būtų pakeitimas. Much, Natalie. so this is, um, an oral... Dėkoju, taip tai yra žodinis pakeitimas, e, priedas 87 pakeitimui. nebent JAV iki 2018 metų rugsėjo pirmosios e, dienos e, atitiks reikalavimus, kitų atveju Europos komisija imsis taikyti 44 straipsnio nuostatas. Ar kas nors prieštarauja tokiam žodiniam pakeitimui? Ne, tada balsuosime atitinkamu metu ir dėl šio pakeitimo. Dabar siūlau pradėti balsuoti. Roberto, prašau. Atsiprašau, Klodai, kad paprašiau žodžio šiuo klausimu. Kiek suprantu, žodinis pakeitimas siekia um, kompromiso. Tačiau dėl procedūrinių priežasčių ir dėl mano elektroninėme pašte jums laiškė, tiksliau, jums sisteme laiškė paaiškinau, e, kad vis dėlto yra įmanoma dėrėtis toliau, todėl mes norėtume e, pasižiūrėti, ar įmanoma vis dėlto būtų atidėti šį klausimą. Norėčiau paaiškinti kolegoms, ko prašo ponė Metzola. Praeitą savaitę, penktadienį, birželio 9 dieną, EPP vardu įkreipėsi į mane dėl rezoliucijos projekto atidėjimo Ir pagal 90 straipsnį darbo tvarkos taisyklių mes turime čia balsuoti prieš ar balsavimo metu nesusidarius e, kvorumo e, rezoliucijos pasiūlymo balsavimas gali būti atidėtas. Taigi, tam, kad būtų atidėtas balsavimas, mums reikalinga paprastoji dauguma. Dabar balsuosime tiesiog aiškumo tikslais paaiškinsiu. Jeigu balsuojate taip už, tai reiškia sakote už atidėjimą šio klausimo, už šio balsavimo, o jeigu balsuojate prieš, tai reiškia, kad balsuojate už tolesnį balsavimą. Taigi, jeigu balsuojate už žalią spalvą, tai reiškia, kad šios dienos balsavimas bus atidėtas. Jeigu balsuosite prieš, raudoną mygtuką spausite, tai reiškia, kad balsavimas neatidedamas ir toliau balsuosime. Taigi, jeigu norite atidėti balsavimą balsuokite, spaudokite žalią mygtuką, raudoną, jeigu norite balsuoti. Šiandien dar kartą pakartosiu. Balsuojama dėl atidėjimo, balsavimo atidėjimo dabar. Balsavimas baigiamas. Tai reiškia, kad balsuosime. Balsuosime. Būtent siekdamas išvengti nesusipratimų keletą kartų ir pakartojau, kaip balsuoti. Taigi, jeigu kažkas suklydo, nieko nepadarysi. Balsuosime. Balsuojama 20 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Kolegos, socialdemokratai turi vienu nariu per daug. Man ką tik patvirtino, kad uh, taip ir buvo. Taigi, jeigu SND narys pasitraukia iš balsavimo, tai tada balsuojame toliau. Toliau 22 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas balsuojame. Vis dar balsuojame dėl pirmojo kompromiso. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 28 pakeitimas pirmoji dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis to paties, to paties pakeitimo pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečioji dabar dalis. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 30 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 31 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 35 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 36 pakeitimas pirmoji dalis. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis. Pradedame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 38 pakeitimas pirmoji dalis. Pradedame balsavimą. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Antroji dalis. Pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečioji dalis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Keturiasdešimtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 41 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 42 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. 46 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. 47 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 48 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. Gerai. Trečias kompromisas. Pradedame dėl jo balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 52 pakeitimas. Pradedame balsavimą. 52. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. 56 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 57. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 58 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 59. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Penktasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 65 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 66 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. 67 Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 68 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 69 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 74 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 75. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 76. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 77. pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 78 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 80 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 79 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 82 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dabar žodinis pakeitimas 87. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 87, sako pirmininkas. Pradedame balsuoti. Atsiprašau, sako pirmininkas, dabar 88 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau nurodomoji dalis. Aštuntasis kompromisas. Pradėjome balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Devintasis kompromisas dėl konstatuojamųjų dalių. Balsuojame. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Šeštas pakeitimas. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Devintasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 11 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 12 pakeitimas. Pradėjome balsuoti. Baigiame. Atmesta. 13 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 15 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 16 pakeitimas, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 17. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 18. Pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsavimą. Patvirtinta. 19. Pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Na ir galiausiai balsavimas dėl viso teksto vardinių būdų. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 29 už, 25 prieš, 3 susilaikė. Baigiame balsavimą šiandienai. Dėkuoju kolegoms už kantrybę. Colleagues, um, if, if you... Kolegos, jei norite likti posėdėje, prašyčiau laikytis tvarkos. Atvyko komisaras Kingas ir norėtume toliau tęsti klausimų pagal darbo tvarkės svarstymą. Tai jei jau liekate, laikykitės tvarkos. Ačiū. Taigi dėkoju kolegoms, kurie dalyvauja šio klausimo svarstymė. Žinau, kad kai kas iš jūsų patyrė siaubingą kelionę Mm, traukiniu, suprantu jūsų patirtus sunkumus ir labai dėkoju, kad atvykote, iš tikrųjų nelengva. Ypač dėkoju komisarui Kingui už tai, kad irgi atvyko čia. E, Pirmadienis Strasbūrė nėra puikiausias laikas, tačiau džiaugiuosi, kad šios diskusijos šiandieną įvyks. Kolegos, kaip žinote, E, kalbėsime apie Sąjungos saugumo pažangos e, ataskaitą ir balandžio 17 dieną komisija paskelbė 14 e, saugumo pažangos ataskaitą. Prie jos buvo pateikta įvairių teisėkuros pasiūlymų, dėl elektroninių įrodymų ir finansinės informacijos e, tarp valstybinės prieigos teisės saugos institucijoms gerinimo, įskaitant e, dokumentų padirbinėjimą, netikras tapatybės, taip pat prekursorių priekybą, taip pat e, šaunamųjų ginklų eksportą. Taigi džiaugiuosi, kad komisaras Kingas atvyko šiandieną ir pakalbės apie saugumo paketą. Taip pat Su mumis yra Natali, kuri yra TER komiteto pirmininkė, taip pat kiti kolegos, kurie dirba tame komitete. Taigi, komisarė Kinga, ar turėčiau pakalbėti apie tos teisėkuros pasiūlymus? Ne. Yra ir kitų dalykų, tačiau turbūt geriausia leisti jums pradėti ir iš karto. E, pritraukti komiteto narių dėmesį. Kolegos iš tikrųjų yra pavargę ir aš labai dar sėkiai dėkoju, kad dalyvaujate šiame posėdėje. Man atrodo, Paryžiuje dingo elektra ir todėl. Vienas mano e, darbuotojas e, vis dar yra traukinyje, taigi suprantu, kad sunku. Komisarė Kingai, e, nuoširdžiai jūs sveikiname atvykus ir dabar laukiame, kad galėtume išklausyti jūsų apžvalgą. Dėkoju. Dėkoju Jums už šį pakvietimą. Garbus nariai, kolegos, dėkoju, kad domties šiais klausimais. Prieš kelias savaitės mes pateikėme naujausią saugumo sąjungos ataskaitą ir įvairias gretutinės priemonės pasiūlėme. Taip pat norėčiau tarti kelis žodžius apie kitą saugumo e, susijusio su sąjungos piliečių mm, saugumu ataskaitą. Taigi, balandį pristatytas paketas, apie kurį šiandieną kalbame, e, yra esminis e, saugumo darbo pagrindas kad būtų mm, apsunkintas teroristų ir kitų nusikaltelių veiklos aspektas. Šie dokumentai skirti uh, užkirsti kelią ir apsunkinti nusikaltelių keliones, uh, sprokstamųjų medžiagų, ginklų įsigijimą. Taip pat uh, šie dokumentai yra skirti, skirti palengvinti rinkti, dokum, rinkti įrodymus, uh, tyriant bylas susijusią su teroristais ir nusikalteliais. Prieš kitų metų rinkimus norime ir tikimės visi kartu dirbdami, e, dirbdami veiksmingai e, pasiekti ir įgyvendinti kiek įmanoma daugiau šių iniciatyvų ir pasiūlymų. Taigi jums leidus aš trumpai apžvelgsiu kai kurias iniciatyvas. Taip, visų pirma, Tai nėra svarbiausia, bet tiesiog e, daugiausia dėmesio susilaukė mūsų pasiūlymas dėl elektroninių, e, geresnės prieigos prie elektroninių įrodymų. E, kartais prieiti prie šios informacijos užtrunka, yra sunku, kartais vyksta per lietai tokios informacijos gavimas, ypač kai kalbama apie kitą jurisdikciją, iš kurios reikia gauti šios duomenys. Taigi, siekiant sumažinti laiko per laikotarpius, e, per kuriuos galime gauti šios įrodymus, pateikėme reglamentų ir direktyvos pasiūlymus, kur šie dokumentai leistų teisės saugos ir teismų pareigūnams e, pasinaudoti naujais įrankiais, kaip e, surinkti informaciją iš tekstinių žinučių, programėlių bendravimo, elektroninių laiškų ir taip toliau. Yra numatytos tokios priemonės, kaip pavyzdžiui galimybė teismų, ne policijos, o teismų institucijoms tiesiogiai prašyti kitos jurisdikcijos paslaugų teikėjų pateikti duomenis, sukuriant Europos pateikimo orderį. Ir bet koks Europos paslaugų teikėjas privalėtų reaguoti į tokį prašymą, taip pat yra numatyti laiko terminai, per 10 dienų turi būti pateikti vidutiniškai tie duomenys ir mm, e, e, taip pat tam tikrais kritiniais atvejais per kelias valandas. E, tokie paslaugų teikėjai taip pat gali būti paprašyti saugoti ir e, laikyti, saugoti tokius kaip duomenis tam tikrą laiko tarpą. E, šie duomenis gali būti naudojami spaudžiamosiose bylose. Ir atsižvelgiant į šių orderių pobūdį, mes aiškiai apibrėžiame saugiklius galiojančius paslaugų teikėjams. Tuo pat metu mes taip pat rengiame praktinės priemonės skirtas supaprastinti ir palengvinti bendradarbiavimą tarp teismų institucijų, o taip pat tarp teisės saugos institucijų ir paslaugų teikėjų remiantis dabar egzistuojančiais instrumentais. Ir Mes taip pat e, e, suvokiame, kad šių klausimų nesprendžiame vakume. E, vyksta pokyčiai ir kitose šali, pasaulio šalise. Pavyzdžiui, neseniai buvo priimtas JAF debesijos aktas. Manome, kad mūsų pasiūlymai suteiks pagrindą koordinuotam ir nusekliam požiūriui tiek ES, tiek ES bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu ir atsižvelgiant į ES taisyklės ir užtikrinant stiprius saugiklius, įskaitant pagrindinių teisių, duomenų e, privatumo ir teisės į savo teisų gynimą teismuose užtikrinimą. Dar viena iniciatyva yra prieiga prie finansinės informacijos. Čia nepradedame nuo tuščio, e, nuo nulio, bet e, vis dar pernelyg lengva teroristams pervedinėti pinigus tarp įvairių sąskaitų ir valstybių narių. Manome, kad teisė sauga turi turėti tinkamą tinkamai reglamentuota prieiga prie finansinės informacijos, kad galėtų efektyviai kovoti su nusikaltimais ir terorizmu. Taigi antrasis pasiūlymas skirtas palengvinti tą prieigą. Siūloma direktyva užtikrintų, kad teisės saugos institucijos galėtų e, laiku gauti tokią reikiamą tyrimams informaciją e, ir nebesuntinėti prašymų įvairioms finansinėms institucijoms, nes tai e, labai apsunkina darbą, yra neefektyvu ir E, gali būti paliesti daugiau žmonių nei reikia. Taip pat kiekvienu atveju bus numatyta nacionali, numatytas nacionalinės teisės saugos institucijos, taip pat kur, kurios galės tiesiogiai prieiti prie centralizuotos registruose esančios informacijos apie bankų sąskaitas, kad galima būtų nustatyti, kokiame banke įtariamasis turi sąskaitų. Taip pat pagerės informacija tarp valstybių narių finansinių Žvalgybos institucijų ir kitų institucijų, taip pat e, teisės saugos institucijos galės kreiptis dėl finansinės analizės ir finansinės e, informacijos. Iš kitų žvalgybos informacijų taip pat bus už, užtikrintos teisės ir individų teisės ir laisvės. E, šis dokumentas papildys Europolo reglamentą. Trečioji sritis yra susijusi su e, saugumo, saugumo e, priemonių tapatybės kortelėse gerinimu. Tapatybės kortelių e, nusikaltimai kelia daug nerimo, nes tokiu būdu teroristai ir nusikaltėliai gali laisvai keliauti po sąjungą, pasinaudoti netikromis tapatybėmis ir būti nesusekti. 80 milijonų europiečių dabar turi ne, mašina, ne, mašinomis nenuskaitomas tapatybės korteles be biometrinių duomenų. Tokiu būdu susiguria, susiguria didelė spraga ir problema. Jei spręsti komisija pasiūlė patobulinti ES piliečių tapatybės kortelių m, saugumo bruožus, taip pat e, jų šeimos narių ne Europos piliečių kortelė, kortelėse. Ir čia siekiame sukurti bendrus saugumo standartus visoje Europos Sąjungoje, pasinaudojant biometriniais duomenimis, veido e, atvaizdais, pirštos spaudais ir privalomai tose šalise, kurios jau išduoda nacionalinės apatybės kortelės. Taip pat e, bus numatyti labai stiprus saugikliai, kas gali prieiti prie tos biometrinės informacijos. Noriu pabrėžti, kad E, valstybės narės neturės prievolės įvesti tapatybės kortelių, jeigu jų neturi. Bet e, dabar egzistuojančių tapatybės kortelių saugumo brožai turės būti pagerinti. E, aišku, duodant laiko valstybėms narėms tai padaryti. Dar vienas rytis, kurią nagrinėjame, tai sprokstamųjų medžiagų pirmtakai tai e, aktuali tema dėl nesenų teroristinių išpolių, juose panaudoti e, namuose pasigaminti sprogmenys, pasinaudojant prieinamomis cheminėmis medžiagomis, kurios gali tapti tokiais primtakais. Valstybėse narėse e, galioja skirtingas tokių medžiagų reglamentavimo mechanizmas, tai tikrai nėra gerai. Norime užpildyti egzistuojančias spragas, kuria, kuriomis buvo pasinaudota praeitie. Todėl komisija siūlo peržiūrėti e, galiojantį reglamentą dėl svakstamųjų medžiagų primtakų, sustiprinti ir patikslinti taisyklės ir užpildyti spragas, kurios buvo galimybė išnaudoti e, tas medžiagas namudinių bombų gamybai. Norime uždrausti kai kurias cheminės medžiagas, kurios buvo neseniai panaudotos sprogmenų gamybai. E, vis, žm, žmonės galės įsigyti tokių medžiagų tik tai pateikę leidimą. Ir nacionalinės institucijos turės atsižvelgti tokias nuostatas, suteikdamos, nuspręsdamos suteikti leidimus. Taip pat e, sustipriname ginklų importo ir, eksperto, ir eksporto kontrolės nuostatas. Ėmėmės nemažai žingsnių, kaip, žinome, kaip žinote, šioje srityje jau anksčiau apribojome šaunamųjų ginklų e, tiekimą teroristams, sustiprinę jau galiojančias įvairias priemonės, o šis pasiūlymas siūlo sugriežtinti ginklų eksporto ir importo taisyklės. Parengėme rekomendaciją dėl kontrolės. E, tvarkos priežiūros, taip pat būtinybės valstybėms narėms nuolatos patikrinti asmenys, kurie prašo leidimo eksportuoti ginklus, atsižvelgiant į ekris ir pasitelkiant įprastinę šaunamųjų ginklų kon kontrolės informacinę sistemą. Tai svarbus pasiūlymai ir, kaip jau sakiau pradžioje, tikimės pradėti diskusiją su jumis nedelsiant dėl šių pasiūlymų, kad, pasie, kad drauge pasiektume rezultatų iki šios kadencijos darbo pabaigos. Esu pasirengęs dirbti su pranešiais ponė Sipul, ponu Mamikins, ponu Deprei ir ponu Radevu. Ir taip pat su jumis, kad darbas dėl šių pasiūlymų pasistumėtų. Ir, pirmininkė, norėčiau jums leidus E, pakalbėti apie šios savaitės saugumo sąjungos ataskaitą 14-ąją. Mm, Toje ataskaitoje bus apžvelgta pažanga, kurios pasiekėme gyvendindami veiksmų planą dėl cheminių, biologinių e, e, ir brandolinių grėsmių bei atominių grėsmių. Deja, nesen, nesenas e, išpolis Salisburyje parodė, kad mūsų pasirengimas atremti tokias grėsmės nėra abstraktus ar akademinis, tik tai teorinis dalykas, kad tai yra e, realiai reikalingas dalykas. Mes e, norime padidinti savo pas, pasirengimą, e, taip pat atsparumą tokioms grėsmėms, e, e geriau norime dirbti su CBRM medžiagomis. Ataskaitoje bus apžvelgta ir pažanga, kurios pasiekėme kovodami su neteisėtų turiniu internete. Po rekomendacijų, kurias pateikėme kovo pirmąją. Taip pat bus aptarta aukšto lygio ekspertų grupės užsimančios radikalėjimo klausimais e, veikla. Ėmėmės e, veiksmų ar trumpiausios artimiausių veiksmų užtikrindami didesnę geležinkelio keleivių saugą bei bandydami atremti e, mišres grėsmės. Galiausiai e, ten bus kalbama ir apie saugumą, saveikumą, atsiprašau, keleivių domenų įrašų direktyvos gyvendinimą, kovą su terorizmo e, finansavimu bei taisyklių sugriežtinimą E, naudojant lengvus šaunamosius ginklus. Grįšiu pas Jūs, kad papasakočiau apie šių pasiūlymų gyvendinimą išsameu, kai tik tai ataskaita bus paskelbta, jeigu tai būtų naudinga. Ir esu dėkingas Jums už Jūsų dėmesį ir ypač dėmesį šiems klausimams, kuriuos svarstome šiandien. Ačiū komisijos nariai. E, yra nu, ilgas norinčių pasisakyti sąrašas, visų pirma, Roberta Metsuola iš APP pavaduoju poną Radevą šiandien ir noriu išsakyti, perduoti jo poziciją dėl, dėl, šio, dėl šių klausimų, EPP poziciją. E, terorizmo finansavimas ir e, E, terorizmo nusikaltimų prevencija buvo svarbių klausimų parlamento patvirtintose rezoliucijose. E, vienas rytis, kurioje reikia, kaip nustatyti, daugiau pažangos bendradarbiavimas tarp įvairių valstybių narių institucijų. Pranešėjas mano, kad šiandien svarstomi pranešimai dėl finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijai paskatins e, palankesnę bendradarbiavimo kultūrą ir leis ypač dar sparčiau e, keistis informacija. Taip užpildysime egzistuojančias teisės aktuose spragas ir padarysime savo sąjungą dar saugesnę. Tai apima daugiau nei terorizmo finansavimą bei pinigų plovimą, nes kaip Europolas nekart yra pažymėjęs, organizuotas nusikalstamumas ir terorizmas vis glaudžiau susisieja ir negalime kovoti vieno, su vienu nekreipdami dėmesio į kitą. Todėl turime ypač akcentuoti proporcingumo testo būtinybę, kur, kuris taikomas būdžiamosios teisės rytyje. Žinoma, reikia aiškumo, bet laukiame e, vaisingų diskusijų su visais šešėliniais pranešėjais, bei esame pasirengę dirbti su taryba ir komisija, kad darbas dėl šių pranešimų būtų užbaigtas prieš kitų metų rinkimus. Ačiū ir noriu padėkoti ir už tai, kad pristatėte pono Radevo rengiamą pranešimą. Toliau. Birgit Sipul, kuri yra pranešėja dėl elektroninių įrodymų pranešimo. Ačiū, Klodai. Visad, visada džiaugiuosi galimybę keistis nuomonėmis su komisijos nariu Kingu dėl saugumo. Saugumas yra ypač svarbus mūsų piliečiams. Mane šiek tiek nustebino vienas dalykas. Paprastai saugumo klausimai svarstomi labai e, mm, susijusiomis temomis. Susijusiomis temomis mes turime apsaugoti ne tik piliečius, bet ir demokratiją ir susijusias laisvės. Noriu apgalėstauti, kad nėra pažangos dėl, pavyzdžiui, elektroninio e, privatau, privačių domenų apsaugos elektroninėje erdvėje. E, pavyzdžiui, piliečių e, komunikavimo apsaugos klausimai. Tai taip pat svarbu, kaip ir kova su nusikalstamumu ir terorizmu Europos Sąjungoje. Ir dabar grįžtu prie e, jūsų pristatytų pasiūlymų. Mane tikrai, man buvo tikrai įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie elektroninių įrodymų pasiūlymą ir kaip jūsų nuomonė jį reiktų spręsti. Ir aišku, kaip visada turiu klausimų tokiamis svarbiamis temomis. Nenoriu konkrečiai apsiriboti kažkokių pasiūlymų svarstymų šiandien, bet norėjau žinoti, ar tas pasiūlymas svarbus visoms frakcijams, nes, pavyzdžiui, praėjusią savaitę girdėjau, kad ne, vis, ne visos frakcijos paskyrė šešėlinius pranešėjus, kurie nagrinės šį pranešimą. Tai tikrai svalbus klausimas, o dėl debesijos teisės akto jungtinių valstijų, tai, tai labai svarbus sprendimas. Mums, mes turime klausimų, reikia kalbėti apie saugiklius, gilinsimės į smulkmenas, į išsame informaciją, aiškinsimės, ką tai reiškia ir kokie kokie procedūros aspektai mums svarbus ir kada piliečiai galės užsitikrinti tų saugiklių galiojimą, nes atrodo, kad jie apie tai sužinos tikrai labai vėlyvame etape. Yra susirūpinimą keliančių aspektų, kaip e, toliau dirbti, nagrinėjant šį pasiūlymą, vyksta informacijos mainai su policininkais, teisininkais, piliečių organizacijų atstovais. E, Ir kai visi šešėliniai pranešiai bus paskirti, e, žiūrėsime, kaip toliau organizuoti darbą, siekiant užtikrinti, kad mūsų gyvenimas ES būtų laisvas ir saugu. saugus. E, pranešėjas dėl tabatybės kortelių ir, e, gyven, ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų. Pona Žeraldė Prei, prašau. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, atidžiai išklausiau, ką jūs sakėte, bet kalbėsiu šiandien tik apie man paskirtą renkti pranešimą, tai yra tapatybės kortelių saugumą. Džiaugiuosi šią iniciatyvą dėl dviejų gana skirtingų priežasčių. Pirmiausia, tai būtų saugumas, prie to dar sugrįšiu. Na, o antroji priežastis yra ta, kad būtų palengvintas e, visų subjektų darbas ir taip pat keliavimas. Taip pat perskaičiau prieš pateikdama šį pasiūlymą poveikio vertinimą. Iš poveikio vertinimo paaiškėja, kad ES yra 250 skirtingų dokumentų tipų - tapatybių kortelėms, e, leidimams gyventi naudojamų. Kaip galima tai leisti? Būtent e, tas supaprastinimas, e, man atrodo, labai svarbus šio e, pristatymo, komisijos iniciatyvos pristatymo e, argumentas. Taigi tai, ką jūs darote, yra didelis žingsnis laisvos menų judėjimo link ir taip yra supaprastinamas piliečių darbas. Taigi, nepaisant saugumo būkštavimų, prie kurių dar sugrįšiu, vis dėlto aš apie tai norėčiau kalbėti. Uh, Komisija labai protingai pasielgė pirmiausia dėl to, kad ji pernelink abicingo pasiūlymo nepateikė. Ji to neturinčioms valstybėms narėms nenumatė prievalę sukurti tapatybės kortelės sistemą. Tik tai turinčios e, tapatybės kortelės sistemą valstybės narės galės naudoti naująjį formatą ir saugumo e, sistemą. Na ir antras dalykas, tai reikėtų ir tekste patikslinti, čia neturėtų būti kažkoks piliečių stebėjimo uh, didysis brolis sukurtas. Jokių būdų niekas nesiūlo stebėti per tapatybės korteles piliečių. Būtent tai labai aiškiai reikėtų nurodyti tekste, kuriuo dirbsime. Dabar dėl saugumo Aš labai trumpai, dešimt sekundžių dar man skirkite pirmininkė. Dėl saugumo sistemų piršto ant spaudų ir vaizdų, vaidų atvaizdų. Pirmiausia, dėl nepilnamečių. Kaip pavyzdžiui, nepilnamečiams bus tie duomenys paimami. Mes, manau, turime apsaugoti tiek pat savo piliečius, kiek ir, pavyzdžiui, migrantus. Dabar dėl gyvendinimo trukmės, antrosios kalbos e, galiojimo trukmės tų dokumentų bei e, es biudžeto panaudojimo naujai sistemai. Šiais klausimais reikės daug padirbėti. Bet e, dabar jau norėčiau pasakyti, kad šios abi kryptis, kurios siūlomos kaip šio pasiūlymo pagrindas, e, tikrai galėtų būti palaikytos, susilaukti palaikymo tiek mūsų komitete, tiek parlamente. Ačiū, Žerarai. Kolegos, turiu pasakyti, kad vertėjai dirbs neilgiau negu kad numatyta. Todėl kolegų paprašysiu kalbėti neilgiau nei dvi minutės. Dabar sąraše Natalie Grisbeck, ji yra taip pat Terorizmo komiteto pirmininkė. Dėkoju. E, pirmininkė taip pat dėkoju komisijos nariui Džiulienui Kingui už tai, kad dar kartą atvyko su mumis e, aptarti saugumo klausimus. Tikrai daug pasiūlymų yra pateikta, jie visi labai įdomus, ypatingai bendradarbiavimo informacijos mainų srityje pasiūlymai įdomus taip pat kovos su terorizmu srityje. Pavyzdžiui, kaip bus dabar sekami teroristai, kaip bus atsekamas jų finansavimas. Man skirta nedaug laiko, todėl labai trumpai porą žodžių apie naująjį reglamento pasiūlymą dėl e, sprogmenų prekursorių. Čia, manau, yra viena rimta problema. Mano manimu, naujasis pasiūlymas čia numato naują tokią priemonę, kuria būtų atsižvelgiama į e, pastarojo meto medžiagų ir mišinių naudojimo tendencijas bei tai, kad e, vadinamomis namų sąlygomis dabar galima teroristų išpolis renkti. Dabar galiojantis reglamentas turi spragų, buvo daug kritikuotas, Todėl dabar, pavyzdžiui, siūloma dirbti su apibrieštimis, tikslesnės jas numatyti. Pavyzdžiui, profesionalaus vartotojo apibrieštis būtų aiškesnė dabar. Tiekimo grandinės gali būti arba labai ilgos, arba labai trumpos. Taigi, teisės akte reikėtų tinkamai tai sureglamentuoti. Na, dar porą klausimų turiu nepaisant kad to, kad laiko man mažai skirta. Ar jūs manote, kad šių pasiūlymų pateiktų dviejų pakanka šioje srityje tam, kad e, bet kokie subjektai, MVI ir kiti subjektai būtų e, informuoti apie šio reglamento nuostatas? Na ir mano antras klausimas, Kaip jūs e, ketinate užtikrinti harmonizavimą ES lygių, kad e, sistema veiktų vienodai, nes juk valstybės narės nenaudoja vieningos licencijų sistemos. Kaip žinia, tai gali turėti poveikio reglamento veiksmingumo, <laughs> įgyvendinimo veiksmingumui. Ačiū. Dabar matau, kad ponas Mamikins jau atvyko į salę, todėl paprašysiu jo e, pasisakyti. Kolega, dėkoju pirmininkė, aš kalbėsiu latviškai. Dėl sprogmenų prie kursorių. Labai gerai, kad komisija pateikė šį pasiūlymą, šią iniciatyvą pakeisti dabar galiojantį reglamentą. Kolegos jau minėjo licencijas ir registravimą bei uždraudimą. Ir kyla natūraliai klausimas, kaip bus su tomis valstybėmis, kurios naudoja registravimo sistemą, kaip kad, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Latvijoje ir Estijoje yra tiesiog uždrausta tai. Aš pamenu, e, vaikystėje nitrogliceriną e, naudojome žaisdami, burbuliukus tokius ruošiame. Vienas mano klasiokas pirštą prarado, kitas akį. Na, taigi ta problema egzistuoja, nes praktiškai kiekvienoje vaistinėje galima tų ar panašių medžiagų nusipirkti, todėl nereikia net ir dėlių mokslų, kad taptumėte teroristu, tiesiog reikia tinkamai cheminės medžiagas sumaišyti. Na ir dar vienas mm, dalykas Čia panašiai kaip su žolės rūkimu Niderlanduose. Mano šalyje e, tai yra draudžiama, bet e, visada galima to žolės nusipirkti Niderlanduose ir ją rūkyti Latvijoje. Taigi, ponė komisijos nariai, kaip registracijos sistema pasitarnaus geresnės sistemos įgyvendinimui, kaip pavyzdžiui bus licencijavimo ar draudimo problema išspręsta. Taip, vaikystėje mes Glasgio irgi įvairių istorijų esame girdėję. Gerai, kad e, jūs atsargiai vaikystėje žaidėte. Dabar žodis koordinatoriams. Kornelija, prašau. Saugumo paketo diskusijos. Saugumo paketas. Aš gaunu visus saugumo klausimus, tačiau labai sunku man atsirinkti informaciją. Sprogmenys, baudžiamoji teisė, visko čia dabar turime tame rinkinėje dokumentų, galbūt reikėtų hierarchiškai prioritetus išskirti, reikia kažkokios tai e, struktūros, logikos čia. tikrai nelengva yra žmogui, pavyzdžiui, kaip aš, tokiam čia susiorientuoti. Jūs beje minėjote vieną klausimą, kuriuo kažką skaičiau. Tai pirmiausia būtų elektroniniai įrodymai. Šiuo klausimu ką galiu pasakyti? Galiu tik tai, kad mes pasakyti, kad mes galime e, pat, remti tai, kas siūloma ir tai, kas buvo daroma iki šiol, tam, kad būtų paspartintos procedūros. Taigi galėtume patvir, pritarti tam pasiūlymui, kuris tikrai neblogas, bet vis dėlto jame yra ir problemų, netgi pavojų. Pone komisarė, turėtumėte ir apie tai kalbėti. Kaip pavyzdžiui, daromas skirtumas tarp metaduomenų ir turinio e, apsaugos srityje. Pavyzdžiui, šio aspekto mes iki galo neperpratome. Na ir galiausiai, kai kyla baudžiamųjų veiksmų, veikos baudžiamusios e, klausimas, nelabai aišku, kas čia už to slepiasi. Na ir vėlgi įprastas klausimas, kokios garantijos yra konkretiems asmenims suteikiamos. Taip, privačių duomenų apsauga E, apskritai asmens domenų apsauga, bet procedūrinės garantijos labai svarbios yra. Mūsų elgesys ir mūsų požiūris nuo to priklausys. Reikia numatyti procedūras tam tikras. Na, be jokios abejonės, jos turi būti trumpesnės, bet mums reikia ir garantijų e, procedūrų srityje. Ačiū kolegai, kolegijai už tai, kad laikėtės laiko. Dabar žodis kolegai Džidovski. Dėkoju pirmininkė. Aš jau esu įpratęs girdėti tą sakinį, dėkoju už visą tai, ką esate nuveikę, bet turiu pasakyti, kad šis pasiūlymas labai svarbus, ypatingai e, tai labai, labai svarbu terorizmo, kovos su terorizmu srityje. Na, aš trumpai dabar norėčiau sustoti ties e, sprogmenų prekursoriais. Ko gero, tai yra komisijos reakcija į Paryžiaus ir Briuselio išpolius. Žinome, kad tai buvo namudiniai sprogmenys, mes e, žinome, kokie nacionaliniai teisės aktai šioje srityje, o ES tikrai negali užkirsti kelio tokiems e, sprogmenims namudiniams. Taigi, taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip, medžia, kaip atskiros medžiagos yra reglamentuojamos, ar galima jų, pavyzdžiui, rasti internete. Aš pats padariau bandymą, šiek tiek paieškojau informacijos ir supratau, kad e, per tris minutės e, sužinojau, kaip galima pasigaminti ir nusipirkti netgi tų medžiagų. Taigi reikia numatyti taisyklės, kuriomis e, remiantis galima būtų įsigyti tų medžiagų internete bei numatyti kontrolės procedūras. Na ir dar svarbus dalykas. Reikia didinti informacijos teikimo lygį. Reikia šiuo pasiūlymu tobulinti šį aspektą. Pavyzdžiui, jeigu yra pateikiama informacijos apie įtartinus santorius tos medžiagos ir gali būti sus, atskirai nekenksmingos, bet jas sumaišius gali kilti sprogimas. Na ir dar pabaigai trumpai, gerbiamas komisarė, ar galėtumėte man pasakyti, ko, kaip yra keičiamasi finansinė informacija? Ar jūs galite panaudoti finansinės žvalgybos duomenis, Europolą ir kitas, kitų institucijų duomenis? Na, aš suprantu, kad to nepakanka, gal net ir kariuomenės čia ar karinių duomenų gali prireikti. Žodis dabar kitai kolegiai. Kolegė Silvi. Aš norėčiau į komisarą kreiptis e, pasų saugumo klausimų, bei taip pat leidimų gyventi saugumo klausimų. Taip, e, nereikia atmesti tapatybės dokumentų klastojimo rizikos, bet čia eina kalba apie skirtingus dokumentus. Eina kalba šiandien apie leidimus gyventi ir kito tipo dokumentus. Galbūt komisija galėtų pateikti duomenų apie tai, kiek, pavyzdžiui, tapatybės kortelių ir kiek leidimų gyventi buvo suklastota. Man, pavyzdžiui, svarbu žinoti tokią informaciją prieš nusprendžiant e, dėl saugumo parametrų keitimo. Na ir jeigu tas reglamentas įsigaliotų, tai 16 valstybių narių e, piliečiams situacija e, smarkiai pasikeistų, gyvenimas pasikeistų, tiksliau 175, 175 milijonai piliečių turėtų e, savo pirštų anspaudus arba vaizdų atvaizdus suteikti tapatybės kortelėms. Kaip yra su Europos pagrindinių teisų agentūros e, sprendimu, kaip yra su Europos duomenų apsaugos pareigūno sprendimu, ar neįsikišama čia į jų sritis. Ačiū, dabar žodis Esilijai Vikstrom, prašau. Dėkoju Klodai, dėkoju komisarui King už tai, kad atvykote pas mus šį vėlų pirmadienio vakarą Strasbūrė ir aptarėte saugumo paketą, kuris mums yra toks svarbus. Manau, labai svarbu, kad kuo greičiau pasiektume susitarimą dėl ES informacinių sistemų saveikumo geresnis informavimas yra be galo svarbus. Mano galva, turime iš esmės išnagrinėti techninius ir politinius iššūkius. Tai, kad dauguma sistemų, kurios bus įtrauktos į tą saveikumo pasiūlymą, yra dabar peržiūrimos, e, irgi sukuria įvairių problemų. O pasiūlymai, aišku, dar įneš didesnio sudėtingumo į jau dabartinę sistemą. Kaip e, pastebėjome pastaruoju metu, e, duomenų apsaugos pažeidinėjimai gali rimtai pakenkti e, daugeliu piliečių. Todėl labai svarbu užtikrinti būtinus saugiklius. Džiaugiuosi, kad minėjote tokių saugiklių, įtrau, saugiklių įtraukimą kad nebepasikartotų tokie duomenų apsaugos pažeidinėjimo atvejai. Manau, kad labai svarbu, jog rimtai pažvelgtume ir apsvarstytume savo agentūrų įnašą į tai. Kartais mes siekiame nustumti į šalį e, tai, ką daro pagrindinių teisų agentūra ir kiti. Labai džiaugiuosi, kad jūs rimtai klausote to, ką išsakome mes ir išsakote savo nuomonę, kiekvienus su pagrindinėmis teisėmis susijusių klausimų. Ypač tai yra svarbu atsižvelgiant į tai, ką, apie ką mūsų e, e, darbo grupės narius informavo Šengeno informacinės sistemos E, klausimais. Jeigu ir tai gali turėti labai didelių pasiekimų ne tik ES piliečiams, bet ir trečiųjų šalių piliečiams ir visai ES. Ir todėl norėčiau jūsų komisarę paklausti, ką komisija ketina daryti, siekiant užtikrinti, praktiškai, džiaugiuosi, kad apie tai kalbate, bet praktiškai, kaip užtikrinsite tuos saugiklius ir, ir kas tai bus per saugikliai ir kaip užtikrinsite, kad kiekviena valstybė narė e, laikytųsi tų taisyklių, nes žinome, jog tai yra silpnoji grandis, o būtent įgyvendinimas ir valstybių narių įsipareigojimas. Taigi dar sėkiai dėkoju už puikų bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad jis tęsiasi. Tęsis. Dėkoju dabar pono Valeru. Dėkoju. Kalbėsiu švediškai. Aš taip pat norėčiau padėkoti už gerus teisės aktus Mm, ir jų apžvalga, aišku, yra va, trumpa, norėtume išsameu apie tai sužinoti. Bet e, aš pastebėjau, e, kad minėjote taip pat ir e, mažuosius lengvosius ginklus. Aš čia E, esu šešėlinė pranešėja e, atsakinga už sprokstamųjų pirmtakų, medžiagų pirmtakų dokumentus. Tačiau, jei pažvelgsime į visą šį paketą, pamatysime, kad mums žaliesiems visada labai svarbu kovojant su terorizmu, o tai turime daryti. Tai yra gerai, bet turime užtikrinti, kad naudojami metodai uh, pasiektų mums, pa, padėtų mums pasiekti tikslų, tačiau kad būtų ir tinkamos garantijos e, užtikrinančios, jog būtų nepažeidinėjamos piliečių teisės. Ir manau, šiuose pasiūlymuose yra kelios problemos. Grįžtant prie sprogstamų medžiagų pirmtakų dokumentų, dabartiniuose teisės aktuose mums pavyko išspręsti šią problemą. Taigi, mums reikia tam tikrų pokyčių, kad galėtume užtikrinti pusiausvirą tarp saugumo perspektyvos ir pagrindinių teisių. Pavyzdžiui, aštuntame straipsnėje yra problemų. Čia reikia labai atidžiai jį perskaityti, išnagrinėti. laikas bėga, taigi noriu dar paminėti apie elektroninius įrodymus. Nesu atsakinga už šiuos dokumentus, tačiau sakėte, kad įtariant nusikaltimą galima būtų rinkti tokius duomenis. Tačiau kaip visas, kas vyks praktiškai? Uh, nereiks teismo orderio, galima bus kreiptis tiesiog į valstybės prokurorą ir prašyti informacijos. Tai nesuderinama su teisinė praktika panašiose bylose. Taigi, ar aš teisingai supratau, aš esu gana kritiškai nusiteikusi dėl to, kad galima būtų kreiptis tiesiogiai į kitų šalių kompanijas ir prašyti informacijos ar tai būtų prokuroras ar kokia kita institucija, nes tada verslininkai atsiduria labai sudėtingoje situacijoje. Būtent tos įmonės vadovas tada turės apibriežti, kas yra ir kas nėra pagrindinių teisių pažeidimas. Tai būtų sudėtinga situacija. Dėkoju. Sofija Intveld ir paskui Ana. Dėkoju, pirmininkė. Aš nieko prieš neturiu dėl to, kad e, geriau galėtume tirti bylas, bet atrodo, kad komisija visada pradeda veikti ne nuo to galo. Dabar jūs panaikinate vieną visos grandinės grandį. Jūs kalbate labai e, pompastiškai apie saugų, saugiklius ir privatumą, bet pasakykite, ką komisija padarė dėl to, kad e, policijos direktyva beveik neįgyvendinta. Tas įgyvenimas turėjo prasidėti praėjusį mėnesį. Tai jau turėjo būti stiprus saugiklis. Ką jūs dėl to padarėte? Ir antra, kodėl negerinate Emlas, mes turime tuos instrumentus. Taip, kartais demokratinėse valstybėse viskas užtrunka kiek ilgiau, bet todėl ir esame demokratinės valstybės, giname savo piliečius. Taigi, kasgi atsitiks, jeigu Vengrijos institucijos e, kreipsis į Prancūzijos įmonė ir pasakys, a, mums reikia informacijos dėl pono Sorošo, nes įtariame jį nusikaltimais. Manote, kad tai yra gera mintis? Aš tai ne. Toliau, JAV tas debesijos aktas. Esu nuliūdusi, kad ES institucijų teisės aktuose yra nuorodos į, į trečiųjų šalių teisės aktus. Ar su Kenija ir Rusija taip pat elgsitės? Uh, kai Rusijos ir Kinijos tokie įstatymai bus priimti, e, bendraujant su JAV, aš jau dabar esu praradusi visą e, pasitikėjimą Europos komisija kaip Europos piliečių teisų gynėja. Jums labiau rūpi jūsų draugystė su Amerikos institucijomis, o ne Europos piliečių teisės. Aš jau galiu net nuspėti, kad Mm, šis teisės aktas atsidurs e, Europos teisingumo teisme. Tai yra paskutinis Europos e, teisų bastionas, ginantis piliečių teisės. Jie mm, tikrai atmes tokį susitarimą su JAF institucijomis. Europos Sąjungoje mes galime kalbėti apie vairias galimybės, bet negalima įtraukti nuorodų į susitarimus su Amerika. Tai yra visai kitas dalykas. Taigi esu pasiruošusi aptarti principus, bet jūs pirmiausia turite atsakyti šios klausimus. Dabar Ana, dvi minutės, nes nebeturime laiko. 2010-aisiais buvau pranešėję e, atitinkamų teisės aktų ir dabar mes prie viso to grįžtame, nes valstybės narės e, sužglugdė e, tuos ankstesnius E, komisijos pasiūlytus teisės aktus. Ir kaip ir jūs pabrėžiate, galbūt dabar yra didesnis noras dėl Selsburio, bet Selsburyje pamatėme, kad valstybės narės pačios leidosi, kad jų finansinės sistemos e, ir įmonės per jas plautų savo pinigus kad per jas nusikaltėliai plautų savo pinigus iš viso pasaulio. Ir e, Ką, ar jūs elgsitės taip pat, kaip kalbant apie keleivių duomenų įrašus? E, Galbūt finansų tyrimų padaliniai, pavyzdžiui, e, net nėra tikros institucijos, iš jų bus paimami duomenys, e, o paskui policija nuspręs nieko nedaryti. Taigi, iš tikrųjų reikia labai e, rimtai pagalvoti apie tų finansinių tyrimų padalinių vaidmenį visoje šioje sistemoje. E, kalbame dabar apie elektroninius žaidimus ir kriptovaliutą, visi žino, kad tai yra dar vienas organizuoto nusikalstamumo būdas užsidirbti. Ir e, toliau tapatybės kortelės. Nesuprantu tą nerimą, bet e, Europos Sąjungoje yra tos auksinės vizos, e, visa pramonė, pasų pardavimo. E, E, pramonė, e, bet koks kleptokratas gali pristatyti sveikatos kortelę, bet kokią. Aš nežinau, ar, ar, ar jūsų tarnybos apie tai pagalvoja. Komisarė, prašom. Uh, Dėkuoju už jūsų susidomėjimą šiomis priemonėmis. Atsiprašau už tokį formatą. Aš suvokiu, kad iš tikrųjų pateikėme labai daug įvairių pasiūlymų. Trys reglamentai, dvi direktyvos, viena rekomendacija. Visa tai yra apjungta į vieną priemonių paketą. Suvokiu, kad tai yra labai daug, bet taip pat suvokiu, kaip. Uh, ir sakė ponė Ernst, kad reikia paaiškinti, kaip šie skirtingi pasiūlymai susisieja bendrame požiūrėje. Aš manau, kad jie susisieja. Jie buvo sukurti arba tam, kad būtų užpildyta spraga, kurioje gali veikti teroristai ir nusikalteliai, arba sustiprinti mūsų atsparumą tvarkantis su tokių išpolių ir nusikalstamų veikų pasiekmėmis ir kad būtų atitinkami asmenys patraukti atsakomybėn. Būtent tokioje sistemoje mes ir bandome dirbti, o tos atskiros priemonės, apie kurias kalbėjome šiandieną, taip pat mano galva e, gerai tinka. Jos yra detalios, e, pagal skirtingas priemonės e, kyla skirtingi klausimai dėl kiekvienos ir jie turi būti visi išsamei aptarti. E, šį vakarą tikrai mums nepavyks visko išsamei išsiaiškinti ir aptarti. Aš esu pasiruošęs su jumis bendrauti kitomis progomis ar dvišaliais pagrindais. E, Išsameu išsiaiškinti visus bendro įstatymų kūrimo niuansus Mes tikrai užtikrinsime, kad viskas būtų daroma tinkamai ir atitinkamai. Tikrai džiug, man suteikia vilties, kiek dėmesio, tai kiek dėmesio susilaukia šie dokumentai ir tikimės, kad e, juos patvirtinsime kaip galima greičiau. Mums arba pavyks, arba ne, bet turime pasistengti, e, pasistengti tinkamai e, aptarti ir patvirtinti su jumis kartu visus šios dokumentus šiame parlamente ir todėl džiaugiuosi, kad jūs jau paskiriate pranešėjus ir tikiuosi ir su šešėliniais pranešėjais ir mes galėsime dirbti visi kartu. Ne todėl, kad mes tikrai nenorime išvengti e, tų klausimų ar juos vilkinti, kaip tik priešingai. Dabar keli e, iš dalykų, kurie buvo iškelti. Tikrai turbūt negalėsiu išsamei aptarti jų visų, bet e, vėlgi e, pradedant atsitiktinę tvarką, e, klausimas dėl sprokstamųjų medžiagų ir, ir, ir, ir jų pirmtakų. Mes bandome užtikrinti, kad patikros būtų praktiškesnės, taip pat siekiame tam tikro harmonizavimo, kadangi iš pradžių, bent šiandieną taip pat, galima trimis būdais kontroliuoti šias medžiagas. Jas galima uždrausti, kai kurios valstybės narės tai daro. Galima įdėkti licenzijų sistemą Arba galima, galima įdėkti taip vadinamą registracijos sistemą, pagal kurią e, visuomenės nariai pasirašo tam tikrą dokumentą ir įsigyja tas medžiagas. Bet mes sakome, kad tai yra pernelyg švelnios priemonės. Ir todėl sakome, kad registracijos sistemos, kaip dabartinė Prancūzijos estima, neturėtų būti taikomos kad arba reikia uždrausti šias konkrečias medžiagas, kad jomis negalėtų naudotis paprasti žmonės, arba kad būtų leidimų sistema ir kad ji būtų griežtesnė. Jei norime, kad tai pavyktų, tuomet Reikia užtikrinti, kad tie, kas pagristai naudoja tokias medžiagas verslo tikslams, galėtų jų gauti. Taigi, reikia dar patikslinti šias priemonės. Toliau, dėl tapatybės kortelių, vėlgi, mes bandome e, čia dirbti atsižvelgdami į proporcingumo principą. Turime problemą Aišku, galime diskutuoti apie skaičius, bet tie skaičiai yra tikrai dideli. Tačiau problema yra ta, kad dešimtis milijonų žmonių visoje Europos Sąjungoje e, turi tapatybės korteles, kurias, su kuriomis keliauja, išvyks ir, ir atvyks Europos Sąjungą. Ir tų kortelių mašina nenuskaitysi. Tai reiškia, kad e, visos e, išorės sienų kontrolės priemonės, e, visos Schengeno pasienio kodo priemonės, kitos priemonės, kurias rengiame kartu su jumis, neveiks žmonėms keliaujantiems su tokiais dokumentais. Todėl reikia išnagrinėti šią problemą ir surasti proporcingą būdą, kaip ją išspręsti. Nesiūlysime ko nors prieš tai nesus... Kas nebuvo, ko ne, dėl ko nebuvo susitarta dėl pasų, jau nebuvo susitarta. Taigi tikiuosi, kad sugebėsime rasti patenkinamą susitarimą tarp visų šalių. Aišku, reikia numatyti konkrečias nepilnamečių, prie, nepilnamečiams kitas priemonės ir jei jūs norėsite vėlgi aptarti tai išsameu, tai aš esu pasiruošęs. Toliau. Toliau prieiga prie finansinės informacijos ir finansinių, tyrimų, finansinių nusikaltimų tyrimų padaliniai. Manau, kad labai svarbu. E, kai kas sako, kad dėl to, kad atsiranda mažai kaštuojančio terorizmo grėsmė, kad ta visa planavimo, strategavimo dalis komponentas nėra svarbus. Aš taip nesutinku. Egzistuoja daugybė e, neatsekamų finansavimo šaltinių, kurie yra teroristų organizacijų rankose. Vis daugiau lėšų įgyjama nusikalstamais būdais ir tai, yra, tai, tai vyksta pilkojoje zonoje. Ir mums reikalingi gebėjimai sekti pinigus Tuo tarpu dar nėra ES e, masto finansinių tyrimų padalinių tinklo. Norime jį sukurti, bet mums reikia ir sutvarkyti ES taisyklės dėl teisės saugos institucijų darbo su tokiais padaliniais ir mm, dalymosi finansinė informacija, nes tas rytį reglamentuojančios taisyklės varijuoja, kai kurios yra geros, kai kurios yra prastokos. Taip pat reikia numatyti ir asmenų apsaugą, nes tai potencialiai labai mm, smarkų kišimąsi numatančios priemonės. Todėl tikimės e, toliau tuos pasiūlymus, tuos klausimus su jumis apsvarstyti. Toliau dėl saveikumo. Tikiuosi, kad išsameu turėsime galimybę netrukus tai viską aptarti, bet noriu e, visų pirma atsakyti klausimus, kurie buvo tiesiogiai man užduoti. Įtraukėme DPS e, ir FRA e, nuo pat pradžių, pagrindinių teisų agentūrą ir domenų apsaugos institucijas nuo pat pradžių. Jūs matėte tų institucijų ataskaitas ir tomis ataskaitomis remiantis didžia dalime savo darbę, savo pasiūlymuose, kuriuos pateikite. Turime uh, labai tai atidžiai viską peržiūrėti, kad užtikrintume, kad ir pradžioje, ir proceso ir pabaigoje būtų atsižvelgta į tų institucijų siūlymus ir patiktus duomenys. Jeigu mums pavyktų susitarti dėl priemonių rinkinio, kur, kurios apima ir reikalingas ap, reikalinga apsauga, tuomet gyvendinimas turėtų vykti sklandžiai. Jūs visiškai teisūs. Komisija savo ruoštų turės dirbti, turės būti labai griežta, laikytis griežtai tvarkarašio dėl gyvendinimo. Prieš keletą metų patvirtinome gyvendinimo procesą, pasinaudojant Schengeno informacijos sistema. Ir nemažai šalių, ne, ne tik viena ta šalis, kurią jūs minėjote, bet nemažai šalių sulaukė gana griežtų ataskaitų dėl jų, dėl savo gyvendinimo sistemų e, dėgymo ir reikalausime, kad visos šalis atsiskaitytų už tai, kaip vyksta gyvendinimas ir ištaisytų tai, ką reikia ištaisyti. Ta darba galbūt teks išplėsti saveikumo kontekste, aš su tuo sutinku, nes tai apims ne tik vienos Schengeno informacijos sistemos naudojimą, bet ir uh, Tai bus susijęs su visomis nuostatomis, dėl kurių sutarsime saveikumo klausimų. Toliau. Elektroninių įrodymų klausimas. Jūs uždavėte visą eilę klausimų apie elektroninius įrodymus, kuriuos toliau reikia išsamei svarstyti. Tai tikrai svarbus pasiūlymų rinkinys. Bet aš noriu šiek tiek atsitolinti ir paaiškinti, kodėl mes e, tuo užsimame, teikiame tuos pasiūlymus. Todėl, kad ne tik dėl to, jog dabar galiojantis mechanizmai nėra tinkamai pritaikyti, atremti kokius, kokias nors kibernetinės grėsmės arba atlikti tyrimą susijusiu su kibernetiniais nusikaltimais. Bet kad ir ką galvotume apie memletus, žmonės jais, net, jais naudojasi ir vis dažniau sulaukiame prašymų dėl bendradarbiavimo laisvanariškumo pagrindų. Tai, tai net ne teismo institucijos, bet kitos institucijos, pavyzdžiui, policija nori uh, e, tiesioginio ryšio su paslaugos teikėjų, interneto paslaugos teikėjų. Ir kartais tas prašymas yra pagristas, bet tai ne, kartais netelpa į galiojančias taisyklės. Laisvanoriško bendradarbiavimo prašymų skaičius dabar e, yra ap, apie, apie 120 tūkstančių jų yra, lyginant su prašymais bendradarbiauti pagal MLA. Pagal MLA. Kaip suprantate, negalime neleisti teisės saugos institucijoms atlikti savo tyrimo. Tačiau reikia, kad tai vyktų aiškioje teisinėje aplikoje pagal aiškias taisyklės. To ir norime. Toliau klausimas apie santykius su jungtinėmis valstijomis. Man atrodo visiškai akivaizdu, kad mes turime padaryti savo namų darbus ir pasirūpinti, kad tai, ką mes darome Europos Sąjungoje, E, na, mes patikėme tuos pasiūlymus remdamėsi galiojančiais pagrindais. Būtų paprasčiau kalbėtis su jungtinėmis valstijomis, jeigu pokalbiai tą temą vyktų, jeigu mes tiksliai žinotume, kokia yra mūsų pozicija tuo klausimu. Jei nepasieksime pažangos tvirtindami savo poziciją, iškyla rizika, kad jungtinės valstijos savo ruoštų bandys užmėgsti santykius e, dvišalių pagrindų, spręsti šį klausimą. Ir tai tikrai sukels e, nepageidaujama situacija. Paskutinėje Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje mane patikino, kad diskusijos, kurios buvo pradėtos, jas pradėjo ne komisija. Valstybių narių atstovai pradėjo diskusijas apie tai, kad tai labai svarbu, kad būtina patvirtinti ES masto požiūrį šiais klausimais, nes šalims svarbu žinoti, kokia yra jų pozicija ir kad bet kokie kontaktai užmėgsti su jungtinėmis valstybėmis būtų užmėgsti tos bendros ES pozicijos pagrindų. Ta sakė valstybių narių atstovai taryboje. Aš tiesiog jūs informuoju apie tai. Dėl kitų jūsų iškeltų klausimų. Nenoriu viršyti mano pasisakymui skirto laiko. Esu pasirengęs užmėgsti dvi šalius kontaktus dėl CBRN ir kitų klausimų, ir taip pat lengvų šaunamųjų ginklų. Esu pasirengęs, ir šaulių ginklų esu pasirengęs tuos klausimus svarstyti, kai tik tai bus pasirodyti pranešimas šią temą. Sofija. Trumpai. Ačiū. Komisijos atstovas padarė bendro pobūdžio apibendrinimo, apie gyvendinimą. Bet aš noriu konkrečios informacijos. E, buvo visiškai užmirštas duomenų rinkinio antras pasiūlymas. Tik pora valstybių jį įgyvendino. Jeigu kalbate apie gyvybingą apsaugos sistemą, negalime apsiriboti vien teiginiais, kad mes stebime situaciją ir kad prašysime valstybių narių tai pareigoti. Tai reiškia, kad kai sueina terminas, eini į teismą ir pradedi pažeidimo tyrimą. Tai taip atrodytų gyvybinga saugiklių sistema. Jūs teisingai darote, darydami spaudimą man dėl įgyvendinimų ir atsiusime visą naujausią informaciją, bet jūs klystate manydama, kad aš nerimtai įmuosi gyvendinimo, užtikrinimo klausimų. Dėl kiekvienos priemonės, už kurią aš esu atsakingas, kai pasieksime daugiau pažangos, pavyzdžiui, keliaivių domenų įrašų, keliaivių domenų įrašų sistemoje mes pasiekėme nemažos pažangos, tai nebūtų, nu-, taip nebūtų nutikę, jeigu nebūtume ėmėsi priemonių. Todėl tą patį turime daryti dėl GDPR ir dėl policijos direktyvos. Aš sutinku šiuo atveju, tai yra pagristas e, komentaras. Aš nuo pat pradžių sakiau, kad mes imsimės, pažeid... inicijuosime pažeidimo nagrinėjimus. Egzistuoja visa procedūra, kaip tai turi vykti. Visų pirma, reikia išsiaiškinti situaciją su pranešimu E, pateikimais ir paskui, kai pranešimai apie įgyvendinimą peržiūrimi, periname prie kitų etapų. Mes tikrai imsimės visų numatytų priemonių. Ir numatytos nebus taip, kad vienais atvejais vienaip elgsimės, kitais kitaip. Ma mane neramina tai, kad laukia dar pranešėjai, kurie yra. Uh, kurie rengia pranešimus dėl saveikumo, informacinių sistemų saveikumo. Ir šešėliniai pranešėjai taip pat čia yra. Noriu padėkoti visiems už, už tai, kad čia laukia ir dar yra čia. Ir perkime iš karto prie kito klausimo. AS informacinių sistemų saveikumas. Po to, kai komisija pristatė pasiūlymus dėl saveikumo, periname prie teisėkuros procedūros ir du pranešimai pono Lenarts ir pono Melo. Žodis visų pirma jiems, o paskui komisijos nariui King ir šešėlinėms pranešėjams. Atsiprašau, kad e, verčiame jūs laukti, bet buvo daugybė svarbių klausimų, vienas kitas susijęs su saveikumu. Pats sustiksime žodį komisijos nariui atsakyti. Ačiū pirmininkė, aš neturiu šiandien jokių daugiau įsipareigojimų šį vakarą, todėl galiu čia būti. Dėl saveikumo mes dirbame, siekdami modernizuoti e, Eurodac, e, e, kitas informacinės ES sistemas, bei kuriame naujas ES, ETS, Equistian ir naujas pasiūlymas yra dėl vizų informacijos sistemos kūrimo. Pagrindinis horizontalusis klausimas yra tai, kad visos ES informacinės sistemos yra sukurtos kaip atskiri e, nesusiję segmentai. E, Strasbūre, pavyzdžiui, yra galimybė nusileidusi į, į požeminės patalpas, yra galima susipažinti su. Ten yra tos duomenų saugyklos, kurios yra uh, viena už kitos nu, už kelių centimetrų, tačiau jos tarpusavyje nebendrauja arba joms neleidžiama tarpusavyje bendrauti ir tai yra mūsų saugumo sistemos silpnosios vietos. Praėjusią savaitę lenkamės Sicilijoje su terorizmo komitetu ir porcelė, pavyzdžiui, yra atskiros patalpos, kur atskiri kompiuteriai aptarnaujantis atskiras informacijos sistemas, tai kainuoja daug laiko. Uh, nenašu, ypač šiais laikais, kuomet saugumas yra svarbiausias daugelio piliečių prioritetas. Mūsų parlamentas nekart yra prašęs keleto dalykų - panaudoti e, turimas es priemonės maksimaliai kad e, būtų pasiūlyti sprendimai, siekiant geriau išnaudoti informaciją, jau turimą informaciją, vietoj to, kad e, būtų renkami nauji papildomi duomenys. Ir manau, kad šie Kingo pasiūlymai yra sumanus atsakymas į tuos reikalavimus nekeičiame prieigos prie sistemų tvarkos, neatsisakome apsaugos, bet numatomas saveikumas ir užte, numatoma galimybė veiksmingiau, našiau pasinaudoti tomis sistemomis e, policijos pareigūnams, e, pasienio darbuotojams, kit, kitiems, kuriems tai būtina, kad atliktų savo darbą. Geresnė informacija. Našiau. Draugė su kolega Nūnomelo parengėme beveik 200 pakeitimų. Tai skamba kaip didelis skaičius. Galbūt, bet tai atspindi ir sudėtingą techninį šio pasiūlymo pobūdį, nes mes palaikome komisijos požiūrį šią temą ir norėjome suderinti keletą niuansų. Visų pirma, svarbu, kad tos sistemos veiktų sklandžiai ir kad kažkokio tai nefunkcionavimo, nefunkcionavimo atveju nenukentėtų susiję informacijos segmentai. Todėl mes paprašėme pasiūlymo dėl e, atsarg... duomenų re... rezervinio centro, duomenų, e, sau... duomenų kopijų. Taip pat įtraukė, norime įtraukti Europolą šias pastangas. Neturėtume padaryti klaidos ir nepriepti tos informacijos rezervo. Ir kad suteiktume Europolui galimybę geriau atlikti savo darbą, turime suteikti, užtikrinti saveikumą ir su Europolu ir užtikrinti jiems gebėjimus ir mums galimybę prieiti prie jų domenų bazi, bazių. Saveikumo pasiūlymas apspręs, kaip bus atliekamos patikros pasienyje. Jos turėtų tapti veiksmingesnės. Mm, kokybiškesnis, bet taip pat numatomas papildomas prievalės pasienio sargybinėms. Pavyzdžiui, dėl to patikros pasienyje gali tapti gana sudėtingos. Todėl mes ieškome tinkamos pusiausvėros, mes taps veiksmingumo ir našumo. Ir galiausiai pasiūlymas leidžia valstybėms narėms, policijoms, institucijoms per nacionalinę teisę pasinaudoti tomis sistemomis siekiant už, nu, nustatyti asmenų tapatybę. Mes šiek tiek norime pakeisti šią nuostatą. Sūlome pirmą išsiaiškinti e, kelionės dokumentų pobūdį. Tai tik keletas niuansų, kurie yra pristatomi pranešime. Kolegos tikriausiai jau atmintinai išmokė 194 pasiūlymus ir aš tikiuosi galimybės aptarti juos su kolegomis ateinančiais mėnesiais. Ir dabar žodis kolegai, ponui Melo. Aš labai daug čia negalėčiau pridurti. Gerbiamas komisijos nariai, aš kaip ir visada kalbėsiu portugališkai, užsidėkite ausines. Gerai. Norėčiau padėkoti Europos komisijai ir komisijos atstovui. Jie tikrai padėjo mums suprasti, geriau suprasti tuos tokius labai e, techninius pranešimus, sudėtingus suprasti bent jau iš pirmo žvilgsnio ir sudėtingus e, aiškinti taip pat. Taigi Čia buvo daugiau ne politinis, o techninis darbas, nepaisant to, kad politiniai aspektai vis dėlto irgi tekste yra. Mes siekiame užtikrinti kaip įmanoma didesnį saugumą, kartu nepažeidžiant asmens privataus gyvenimo principų. Tai yra žmogaus teisės ir reikia siekti tos pageidaujamos pusiausviros. Manau, kad turime rasti tokią pusiausvyrą, kuri numatytų daugiau saugumo, kartu užtikrinant duomenų apsaugą bei privataus asmens gyvenimo apsaugą. Tie abu aspektai mums labai svarbus, kaip žinia, yra. Europos parlamentas pateikė pakeitimų, kurių galbūt e, ir daug yra, bet jais siekiame kovoti su nelegaliais migrantų srautais, su prekyba žmonėmis. Tai yra šios kadencijos parlamento prioritetas, vienas iš prioritetų. Tai taip pat bus ir busimųjų kadencijų prioritetas. Ko gero nėra normalu kad egzistuojantis duomenis, kurių dėka galima išvengti nusikaltimų ar tragedijų, nėra skleidžiami. Tie duomenys tiesiog nėra prieinami tam, kad e, konkretus subjektai galėtų paiešką paieškos sistemoje atlikti. yra tokių, yra tokių duomenų, yra tokios informacijos ir pagaliau me, mums suteikta tokia strateginė proga užkirsti kelią ateities tragedijoms. Jeigu sistemų saveikumas būtų egzistavęs, galima būtų buvę išvengti to, kas vyko ankstesniais metais, katastrofų galima būtų buvę išvengti. Būtent todėl mes turime dėti maksimales pastangas ir dirbti tų piliečių, kurie saugumo, labo, kurie, kurie saugumo pagydauja labui. Komisijos ir parlamento pasirinktas darbo metodas yra tikrai pagirtinas institucijos turi turėti reikalingą informaciją, ypatingai migracijos pareigūnai, tam, kad išvengtume tokių situacijų, kai skirtingais e, vardais ir pavardėmis e, duomenų skirtingose bazėse užregistruoti teroristai galėtų veikti. Čia yra tokių labai akivaizdžių pavyzdžių, kurių pasiekmes yra labai rimtos. Yra asmenų, kurie turi keletą tapatybių. Jie turi apie juos duomenis skirtingose sistemose, bet nėra saveikumo tarptų sistemų. Taip pat yra užfiksuota ir praleidimo atveju. Kartu su šešėliniais pranešėjais susitikimų su jais metu tai buvo uh, nu, nustatyta taip pat su Europolu, Frontex, Europos komisijos atstovais, uh, duomenų apsaugos pareigūnų susitikimuose tai buvo pabrėžta. Taigi mes tik tai norime užtikrinti, kad visi sistemos elementai dirbtų kaip įmanoma geriau. Dar norėčiau padėkoti komisijos atstovui, noriu padėkoti ekspertams. Taip pat noriu padėkoti Libė sekretariatui, kurie kurių darbas tikrai labai vertingas buvo, taip pat šešėliniam pranešėjai norėčiau padėkoti. Kaip jau ir sakiau, vertėjai dirbs tik tai tiek, kiek numatyta, neilgiau mes turime baigti iki be 15.10. Dabar noriu paprašyti komisijos nario trumpai sureaguoti Aš žinau, kad šis klausimas labai platus, bet galbūt galėtumėte trumpai sureaguoti tai, ką pranešėjai sakė. O pra, šešėliniai pranešėjai pasisakys e, pono Nitermirer vardu, o po to Sofija galės išvadas padaryti. Taigi prašau, komisijos nariai. Labai trumpai. Dėkoju pranešėjams, ačiū šešėliniams pranešėjams, ačiū už visus klausimus tikiuosi, kad tas dialogas bus vaisingas. Mūsų manimų siūlomi pakeitimai yra pateikti tinkamą linkmę, kaip kad sakėte, reikia laikytis paprastumo ir veiksmingumo principų, reikia užtikrinti, kad sistema veiktų 24 valandas per parą, reikia stiprinti pagrindinių teisų, domenų apsaugos principus. Reikia taip pat veiklos tikslų, kuriuos jūs minėjote, nepamiršti. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Sutinku su jumis dėl to, kad reikia numatyti tinkamą prieigą Europolui. Taigi viso to sieksime kartu su jumis, kai nagrinėsime 194 pakei, pateiktus pakeitimus. Na, o dabar šiek tiek laiko norėčiau skirti pasiūlymo pakeitimams ir tolesniems pakeitimams. Pone Vikstrom ankstesnėje sesijoje tai minėjo. Gruodžio mėnesio pasiūlymuose tai buvo nurodyta ir rytoj, birželio 12 dieną, tai bus pristatyta tiksliau trečiadienį pasitaiso kalbėtojas, bus tai pristatyta. Čia tų pakeitimų pakeitimų nedaug, tam, kad būtų ETSIS, EULISA ir ECRIS sistema trečiųjų šalių piliečiams pritaikyta. Mes numatome šis, prie šių sistemų saveikumo komponentus pritaikyti. Gruodžio mėnesį nebuvo įmanoma to padaryti, todėl kad tuo metu dėrybinis etapas dar buvo pernelik ankstyvas tam. Tačiau kas dėl Eurodako? Eurodakas nėra įtrauktas į tuos tolesnius pakeitimus numatytus teisės aktui, kurie bus patvirtinti trečiadienį. Tikriausiai jūs žinote, kad dabartinės Eurodako sistemos architektūra negali e, saveikumo sistemos dalimi tapti, nes biometriniai duomenys tik tai pagal referencinį numerį saugomi, nėra jokių kitų e, rodiklių čia. Dar 16 metais pateikėme teisės akto pasiūlymą, pagal kurį būtų tapatybės duomenys įtraukti. Tačiau Kadangi nebuvo susitarta dėl Eurodako, tai nebuvo atitinkamų ir pakeitimų dėl Eurodako saveikumo pateikta. Be jokios abejonės visi suprantame, kad kaip svarbu, koks svarbus bus tas momentas, kai Eurodakas taps saveikumo sistemos dalis ir be jokios abejonės mes irgi siekime, kaip manoma, greitesnio rezultato šia, šioje srityje. Taigi, tie techniniai į tuos techninius pakeitimus galbūt galimus, jau galima būtų ir dabar atsižvelgti, teikiant dabar teikiamus pakeitimus. Aš tikrai labai dėkingas ir pritariu e, pranešėjų ir apskritai viso Libės komiteto tikslai nusistatytui. Tai yra siekti pažangos, kaip manoma, sklandžiau dėl šio pasiūlymo. Bulga, Pirminkauti Bulgarija siekia iki šio mėnesio pabaigos dar rezultatų pasiekti. Na, o busimoji pirmininkaujančioji Austrija ir komisija tikisi, kad trilogo metu e, pavyks e, apčiuopiamų rezultatų pasiekti. Gal net vasaros atostogų metu mes esame pasirengę tikrai dirbti, na, o vėliausiai rugsėjo mėnesį. Taigi mūsų tikslas yra bendras, reikia baigti šias dėrybas iki metų pabaigos. Ačiū komisijos nariui. Norėjau žodį suteikti šešėliniams pranešėjams, nes jie ilgiausiai laukia. Prašau, kolega Dali. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariai. Aš norėčiau abiems pranešėjams padėkoti. Mes tikrai su jais daug dirbame, bet dar ir kai ką pridurčiau. Pasakysiu, kad nuo pat pradžių šio darbo mums uh, buvo aišku, kad kažkas toje sistemoje nėra gerai. Aš esu įsitikinusi, kad teisė į privatų gyvenimą ir duomenų apsauga turi būti mm, glaudžiai susiję. Šio teisės akto tikslas yra užtikrinti saugumą žmonėms. Na, o man atrodo, kad saugumas apima taip pat ir teisę būti laisviems, nestebimiems ar nevertinamiems. Deja, šiame teisės akte, manau, tokios teisės nėra pakankamai užtikrinamos. Šio teisės akto aiškinamojo dalyje yra aiškiai pasakyta, kad ateityje per duomenų saveikumą duomenys gali iš vienos duomenų bazės perkelti į kitą. Uh, 18 metų balandžio 17 dienos pasiūlyme yra numatyta daugiau nei 370, 30, 370 milijonų piliečių e, numatyti tapatybės korteles su asmens atvaizdu ir e, piršto anspaudais. Aš manau, kad mes turime laikytis nediskriminavimo principo ir nemanau, kad dabartinis pasiūlymas apsaugo pagrindinės laisvės ir laisvės. Dabar dėl sistemos kaštų. Aš, kažin, aš nelabai pritariu 125 e, milijonams išleistiems tai sistemai, kuri veiktų tik tai 22-24 metais. Sureaguosiu į pono Melo pasisakymą, tai nėra tik tai techninis klausimas, tai yra ir politinis klausimas, pas, turėsintis pasiekmių visuomeniai. Ir bent jau pagal duomenų apsaugos, Europos duomenų apsaugos nuomonę, e, tai yra negryžtamas procesas. Egrisisien, ITS, Europolas, Interpolas būtų susijęti šeši elementai bet ar tikrai yra reikalingas bendrasis registras be jau egzistuojančių sistemų? Na, nebent mes šį pasiūlymą e, pakoreguotume, pataisytume, numatydami daugiau apsaugos asmens e, laisvėms ir teisėms. Ir taip pat reikia griežtas taisyklės numatyti e, tiems asmenims, kurie turi prieigos prie šių duomenų. Jeigu to nebus, mums sudėtinga bus tam pritarti. Na ir galiausiai, kas dėl programinės į, e, įrangos, kai kurios iš tą įrangą gaminančių e, įmonių yra žinomos, tiksliau, ir aš labai norėčiau gauti daugiau informacijos šiuo klausimu. Ačiū. Na, galbūt e, diskusijų reikėtų išsamesnių šio klausimu. Na, o dabar guoja e vardu Kornelija Henst. Dėkoju. E, e, Pastaraisiais mėnesiais karts nuo karto pabrėžiame, kad saveikumo reikia. Iš tikrųjų, mes palaikome šį, šią idėją, reikia užtikrinti saveikumą. E, Tačiau turime atidžiai apsvarstyti, kas yra logiška ir praktiška. E, tai aptarinėjame atsižvelgdami į e, teroristinius išpolius ir tam to saveikumo ir reikia. Tačiau turime užtikrinti, kad pasiūlymai atitiktų mūsų poreikius. Suprantame, e, kad ESP reikia tokių nuostatų reikia. Mm, jeigu nenorėtume saveikumo, tai apie tai ir nekalbėtume, bet e, dabartiniai pasiūlymai, visi ties, visos osam, trumpos mid, CR, Eurodak ir taip toliau, E, čia turime nepamiršti, kad kalbame apie iš trečiųjų šalių atvykstančius žmonės. E, man įdomu štai kas. Būtent kodėl, e, ko, kuo pagrista yra jūsų idėja teikiant šį pasiūlymą, kokiais statistiniais duomenimis remiatės. Pavyzdžiui, tapatybės vagystės E, dažnai buvo minėtos. Sakote, mums labai reikia tos duomenų bazės. E, taip pat e, kalbama apie tokią priemonę, kuri vadinasi daugybinės tapatybės detektorius. Mm, aišku, galima susijęti tarpusavyje duomenys. Duomenys nėra neutralūs Tačiau įvairios e, kitos sistemos taip pat nėra neutralios. Jos e, kišasi į žmonių privatumą. Čia kalbame apie 280 milijonų žmonių. Apie juos bus kaupiami duomenys tuose duomenų bazėse. E, NVO kritikuoja Europos domenų apsaugos sistemą. Kaip užtikrinsite, kad šios sistemos bus sukurtos tinkamai? Ar kaip viskas susisies su migracijos kontrolė ir taip pat nusikalstamumo kontrolė? Taip pat etninis profilis susilaukia daug kritikos. kokios bus, ar bus tinkamos garantijos dėl e, asmens duomenų naudojimo. Aišku, patvirtinus šios įstatymus nebebus kelio atgal, taigi jūs turite viską išsameu ap, e, papasakoti. Bodil, o paskui Peter de Miller ir Sofija. Taip, dėkuoju. Aš taip pat noriu padėkoti e, jums už puikų bendradarbiavimą. Taip pat tikiuosi, kad bendradarbiavimas ateityje irgi bus geras, tačiau dabar atėjo laikas e, taisyti jūsų pasiūlymą. 194. Nagi, tikiuosi, kad kompromisais pavyks sumažinti šį skaičių. Taigi, be to, ką kolegos jau minėjo, vienas, viena iš dėlių problemų yra ir diskriminacija Kaip sakiau praėjusių diskusijų metu, Kai kalbame apie naujas taisyklės, turime užtikrinti, kad jos būtų proporcingos, pagrystos ir e, apsaugotos garantijomis. Mūsų pasiūlymai e, e kaip tik to ir siekia. Ir kalbant apie garantijas, turime omenyje duomenų apsaugą, bet taip pat ir diskriminaciją. Ir kalbant apie profiliavimą, kaip tik ir iškyla ši problema. Kaip sakė Kornelija, e, čia kalbame pirmiausia apie trečiųjų šalių piliečius, taip pat ES piliečių šeimų narius, prieglapšio prašytojus ir Šengeno e, vizos prašytojus. Todėl labai svarbu <clears throat> nepamiršti ir tų nediskriminavimo dalykų. Dar vienas dalyk, punktas. Kaip elgsimės su ES piliečiais, turinčiais dvigubą pilietybę? Dabar baigsiu, nes laiko nebeliko daug. Dėkoju. Dėkoju, Bodil. O dabar Peter Niedermiller ir uh, Peter Niedermiller vardu Birgit Sipel. Dėkoju pirmininkė. Deja, Peteris negalėjo atvykti, taigi perskaitysiu jo pastabas. Jis, kaip ir Mirjam, noriu padėkoti pranešėjams ir taip pat Tai, kiek laiko buvo skirta šiam pranešimui, atspindi, kokia sudėtinga šis, šis dokumentas, šis dokumentų paketas mm, yra sudėtingi, bet jie taip pat įrodo, kad reikia keisti požiūrį į TVR duomenų bazę. Komisija siūlo mm, vietoj ankstesnio požiūrio, kaupiamojo požiūrio, vertikalaus požiūrio, kitokį požiūrį patvirtinti, bet e, tada jau nebebus kelio atgal. Komisija siūlė, siūlo su, apjungti visus trečiųjų šalių piliečių asmeninius duomenis. Ir mm, sukurti biometrinių duomenų duomenis ir, ir, ir, ir tapatybės duomenų bazę. Dėl šio pokyčio apriepties, dėl krypties pasikeitimo ir šimtų milijonų trečiųjų šalių piliečių, kuriuos tai paveiks, reikia labai atidžiai išnagrinėti pokyčių mastą ir poveikį atskiriems žmonėms. Kaip ir su bet kuriuo kitu pasiūlymu, šie pasiūlymai turi, būti iš, turi išlaikyti būtinumo ir proporcingumo testą, o dabar nesame įsitikinę, kad jiems pavyks. Šešėlinių pranešėjų susitikimuose paaiškėjo, kad viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mūsų prašoma pritarti didelių informacinių sistemų saveikumui yra kova su tap, mm, tapatybės vagystėmis. Bet nieks neįvertino šios problemos masto ir man kyla bejonių dėl milijonų mokesčių mokėtojų eurų išleidimo problemos, kurios masto niekas neįvertino sprendimui. Komisija turėjo galimybę gauti daugiau duomenų. Noriu priminti komisijai, kad visai neseniai komisija rekomendavo įkurti dvi, tris naujas duomenų bases. Tai reiškia, kad jau yra renkama daug daugiau duomenų ir šalia šešių egzistuojančių duomenų bazių saveikumo mes pasieksime didesnio poveikio nei tų duomenų bazių suma. Mus neramina duomenų saugojimo nuostatos pasiūlyme nes pasirinkus ilgesnį duomenų saugojimo laikotarpį e, pakenkiama nuostatoms dėl duomenų saugojimo. Mes ilgus mėnesius svarstėme, e, kol parengėme subalansuotą požiūrį į šias sistemas, tačiau staiga mūsų prašo e, apsvarstyti visiškai kitokias įgyvendinimo nuostatas. Mus neramina ir bendra tapatybės kortelių saugojimo duomenų bazė ir e, kur, kur saugoma informacija apie trečiųjų šalių piliečius. Tai yra nauja duomenų bazė. Nežiūrinti tai, tai traktuojama kaip saveikumo sudėdamosios dalis. Mes manome, kad dėl šių pakeitimų, dėl. Dėl politinio požiūrį. Atsiprašau, tai ne mano kalti, kad mes vėluojame, bet politinis poveikis šių nuostatų yra nepolitinis, nors politinės diskusijos iki šiol nevyko. Toliau, paskutinė. E, paskutinis punktas - pagrindinių teisų agentūra, e, taip pat e, duomenų priežiūra, už, duomenų apsauga užsimanti darbo grupė, visi iškėlė tuos pat pačius niuansus. Mano frakcija susirūpinusi tuo, kad būtų aptarti pakeitimai ir lauksiu konstruktyvaus dialogo su pranešėjais. Ir galiausiai aš asmeniškai noriu kai ką pasakyti nuo savęs. Vertinant visas diskusijas dėl saugumo aspektų, norėčiau žinoti, kokia yra bendra saugumo architektūra. Man kartais atrodo, kad tai E, paukštis narvelėje. Paukštis saugus, katėjo nepasieks, bet paukštis nėra laisvas, yra stebimas visą laiką juo, netgi manipuliuojama, nes net jeigu to paukščio dainavimo nebenori klausytis, galiu užmesti e, e, skraistę ant narvelio ir paukštis nutils. Brigit reikia baigti. Vertimas nebebus užtikrinamas nuo 21 valandos 45 minučių. Sofija trumpai ir pato Holmar. Turiu klausimą visų pirma. Ar komisija arba kokios komisijos direktoratas svarstė e, tai, kas ar, ar, ar nagrinėjo vadinamą balantyro atvejį. Ar, ar buvo tartasi su balantyr įmonė, ar su kokiamis kitomis įmonėmis ir ar, jei taip, norėčiau sulaukti atsakymą apie tai raštu. Trys dalykai. Toliau antras. Ar sutinkate, jog jei tokia sistema kuriama, kad tai galima padaryti tik kokią nors įmonę arba kokios nors įmonės, kurios yra ES jurisdikcijoje. Ir niekada tuo negalėtų užsimti šalis, atsiprašau, įmonė, kurioje ji gali susilaukti šaukimo į teismą už savo veiklą. Ir ką komisija daro tuo klausimu. Galiausiai, ar jums netrodo, keista štai, kas bandome susijęti visas savo domenų bazės, užtikrinti e, prieigą prie jų, įtraukti policijos paėgas, bet domenų apsauga ir teisinės apsaugos aspektai nuostatos yra valstybių narių kompetencijos dalis. Nors ką tik kalbėjome apie policijos direktyvos įgyvendinimą, kuri labai susijusi su šiuo atveju. Jeigu jūs galite pateikti uh, man atrodo, dešimt pakeitimų, dešimt pakeitimo pasiūlymų dėl ES teisės aktams. Kodėl tuomet nepasirūpinus, kad policijos direktyva būtų arba įgyvendinama, arba kodėl nepateikus pasiūlymą dėl tos direktyvos pakeitimo, kuri ir taip įgyvendinama, kad būtų galima pereiti prie reglamento ir užtikrinti visų piliečių tokią pačią apsaugą. Ir galiausiai trumpai ponia Holmeier. Ačiū pirmininkė. Žvelgiu į komisijos pasiūlymą dėl saveikumo. Jeigu kalbame apie duomenų bazės, tai būtų tik teisinga tikėtis, kad jos būtų tarpusavyje labai glaudžiai susijusios, kad saugumo darbuotojai galėtų rūpintis visų piliečių saugumu, taip pat užtikrinami tų duomenų bazių neleičiamumą. Turiu klausimą komisijos nariui. Manau, kad saveikumo klausimas yra svarbus. Manau, kad teisingai kalbėta apie būtinybę turėti tinkamą saugumo architektūrą, apie tai kalbėjo Sofija. Reikia mm, nepamiršti, kokiems tikslams tie duomenys naudojami, reikia priboti, tai parlamentas visada to reikalavo, kad panaudotume tuos duomenys ir užtikrintume, ir taip užtikrintume piliečių apsaugą konstruktyviai. Taip pat e, užtikrintume piliečių apsaugą. Turiu konkrečių klausimų apie saveikumo darbų tvarkaraštį. Ar yra konkretus darbų tvarkaraštis dėl to, kokius darbus reikia atlikti ir ka, ka, kada rengėtis tai daryti? Ar par, parlamentas taip ta, tose darbose, tose pastangose dalyvaus. Įtariu, kad vertėjai nustos darbą dabar dėl pradžioje posėdžių minėtų uh, priežasčių. Ar vertėjai sutinka išversti mano paskutinį sakinį? No. Vertėjai um, apgalėstauja, kad e, turi jūs informuoti, jog dėl vykstančios Europos parlamento administracijos vadovais ginčio dėl primestų vertėjų darbo sąlygų paskaltas perspėjimas dėl streiko. Dėl to kila pavojus, kad nukirties paslaugų teikimas nariams Europos piliečiams. Deja, dėl vykstančio ginčio paslaugų vertimo teikimas šiame posėdėje nutraukiamas 21 val. 45 min. kaip ir numatyta posėdžio darbo tvarkėje